diskusijas, balsavimas vyks ketvirtadienį pusė dvyliktos. O dabar einame toliau prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra tarpinis pranešimas, kurį parengė ponė Hübner dėl finansinės paramos valstybėms narėms, kurių valiuta nėra euras. ir kreipiuosi į pranešėją, ponė Hübner, žodis jums, keturios minutės. Ačiū pirmininkė. Krizės paskatintų reformų dėmesio centre yra eurozona ir tai yra visiškai pagrista, kadangi reikia pertvarkyti pradinę bendros valiutos architektūrą. Tačiau įgyvendinami reformas neturime siekti, kad ES liktų vieninga ir kad turime siekti išsaugoti vidaus rinkos vientisumą. E, mokėjimų balanso priemonė yra, priemonė yra akcentuojama būtinybė e, įtraukti visas valstybės narės, teikiant pagalbą, e, kai valstybė susiduria su makroekonominiais sunkumais mokėjimų balanso priemonės peržiūra sutiks galimybę ir ne eurozonos šalims e, gauti e, tam tikrų kreditų. Tai užtikrins tai, kad būtų galima sureaguoti į sunkumus e, iš pat pradžių, kol jie dar netapo rimta grėsme stabilumui, o kaip parodė krizė, tas poveikis gali išplisti plačiai. Taip pat nėra numat... pasiūlyme nėra numatomos naujos teisės e, teikti pagalbą ne eurozonos šalims, tačiau numatomos e, papildomos priežiūros priemonės teikiant e, finansinę paramą ir ją suteikus. Taip pat yra numatomos tam tikros gairės, kaip turi būti įgyvendinamos priežiūros programos, numatomos priemonės šiam, šio proceso skaidrumui didinti, skatinant tarp institucinį dialogą dėl finansinės paramos. E, reikalavimai, kurie bus taikomi ne eurozono šalims, yra grindžiami dviejų dokumentų rinkiniu. Jie atitiks tuos reikalavimus, kurie taikomi teikiant pagalbą eurozonos, eurozonoje. Eurozonoje mokėjimų balanso priemonė bus išplėsta, ypač turint galvoje dabar vykstančias diskusijas dėl bankų sąjungos. Jeigu bankų sąjunga bus sukurta, jos nariai turi būti e, traktuojami vienodai ir sąžiningai. Taigi tos neurozonos šalis, kurios nuspręs prisidėti prie bendro priežiūros mechanizmo, turės turėti e, reikiamas teisės ir pareigas. Ir svarbiausias dalykas šiame kontekste yra E, suteikti e, neurozono šalims finansinių garantijų, kadangi sprendimai priimti pagal SSM gali turėti didelių finansinių padarinių ir sukelti bankų rekapitalizavimo poreikį. Kol SSM veiks, ESM, naudojantis ESM priemonė bus galima tiesiogiai rekapitalizuoti bankus. Aš savo pasiūlyme dėl bankų mokėjim, dėl mokėjimų balanso priemonės, manau, kad siūlau galimybę neurozono šalims dalyvauti ESM. Ir tada neurozono šalis turės galimybę gauti paskolų, kad galėtų rekapitalizuoti savo finansinės institucijas. Ir kadangi EFSM, Europos finansinio stabilumo mechanizmas, greitai nustos veikti, nepanaudoti skolinimo e, pajėgumai 10 milijardų eurų galės būti perkelti į mokėjimo balanso priemonę. Ir jeigu būtų vėliau aptariama Europos stabilumo mechanizmo sutartis, galėsime numatyti prievolę e, eurozonos šalims prisidėti prie bankų rekapitalizavimo priemonės ir galimybę pasinaudoti tą priemonę. Mokėjimų balanso priemonės peržiūra yra e, rimtas signalas. Čia neapsiribojame vien finansinę paramą, bet kalbame apie platesnės reformas. Yra teigiama, kad tos reformos yra naudingos ir eurozonos, ir ne eurozonos šalims ir apskritai tarnauja bendros rinkos interesams. Dėkoju, o dabar žodį suteiksiu komisijos nariui Oliren. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami europarlamentarai. Visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad skiriate tiek daug dėmesio šitam labai svarbiam teisėkros pasiūlymui. Noriu padėkoti ekonomikos reikalų komitetų nariams ir taip pat poniai Danutai Hübner ir visiems šešėliams pranešėjams, visoms politinėms frakcijoms už labai konstruktyvius dialogus per pastarąsias savaitės ir mėnesius. Dabar, kai buvo pasiektas politinis susitarimas dėl dviejų dokumentų pasiūlymo, šis pasiūlymas bus kitas svarbus žingsnis siekiant įgyveninti stabilumo mechanizmą. Taip pat juos peržiūrėti ir atnaujinti. Svarbu yra ne, nepasiduoti rizikai, kad susikoncentruotume tik tai į eurozoną. Tai būtų pernelik siauras požiūris. Ir todėl mes siūlome remtis dabar galiojančių e, reglamento balansų. Dabartinėme reglamente vis tik tai nebėra reikalingų priemonių, nes tas e, reglamentas buvo skirtas SSM, ESM priemonėms gyventinti. Reglamente be to nėra atsižvelgiama į neseniai įvykusias ekonominės valdysenos pataisas pakeitimus. Ir taip pat nesižvelgiama į naują į dviejų dokumentų paketą. Esant tokiam kontekstui, naujasis komisijos pasiūlymas yra paremtas e, dabar galiojančių reglamentų, tačiau žengia toliau. Mes neapsiribojame eurozonos valstybėmis narimis. Numatome finansinės priemonės ar gairės kurios padeda numatyti naujus kredito išdavimo reikalavimus. Taip pat siekiame užtikrinti vienodesnės sąlygas šalims priklausančioms eurozonai ir jai nepriklausančioms. Taigi, gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europarlamento nariai, reglamento pažanga yra reikalinga tam, kad, todėl kad krizė neapsiribojo tik tai eurozoną. Panaši ši finansinė pagalba turi būti numatyta e, teisės aktuose ir ne tik tai eurozonos valstybėms, bet ir jai nepriklausančioms šalims. Tai turi būti padaryta kaip galima greičiau, kad eurozonos šalims vienoms nereikėtų kovoti su eurozona ir kad neliktų be paramos tos valstybės, kurios nepriklauso eurozonai ir kurioms reikia pagalbos. Taigi Europos parlamento pritarimas yra labai reikalingas. Dėkui. Ačiū. Toliau politinių frakcijų atstovai. Pirma, e, Europos liaudės partijos vardu žodį suteiksime ponui Markus Ferber. Prašau. Dėkoju pirmininkė, komisarė, brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Danutai Hubner pranešėjai, kuri pateikė puikų pranešimą ir ypatingai ji čia nurodė svarbius dalykus. Negalima sutikti su tuo, kad e, būtų priimama reglamentacija e, apie finansų rinką e, ir kad kai kurios kitus dalykus paliktume nuo šalyje tame teisinėme teisės akte. Tikiuosi, kad taryba E, išnagrinės šį e, tarpinį pranešimą e, ir atsižvelgs į tai, ką sako parlamentas. Tikiuosi, kad parlamento nuomonė bus atspindėta. Mūsų frakcijoje delegacija Vokietijos turi labai daug ką pasakyti apie bankų rekapitalizavimą, apie MES E, BPM e, e, sutarties per, peržiūrėjimą. Taip pat reikėtų apie EFSM irgi pagalvoti, nes tai turėtų netrukus baigtis. Taip pat reikėtų pagalvoti apie euro, eurą turinčias valstybės ir euro neturinčias valstybės kad e, jų teisės būtų daugmaž vienodos. Mes susilaikysime balsuodami už šitą pranešimą. Toliau panas Kutas. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti poniai Hübner už puikų bendradarbiavimą, kurį jį pademonstravo. Be to, ji labai geranoriškai atsižvelgia į mūsų pasiūlymus, siekiant kompromiso dėl pranešimo. Kalbant apie finansinę pagalbą Eurozonai nepriklausančioms valstybėms, šiame reglamente yra siekiama užtikrinti vienodas sąlygas, todėl kad visas ES šalis palėtė krizę, išaugo, krizę, išaugo valstybės skola ir Eurozonos valstybės, kurios uh, turi tą stabilumo mechanizmą, pagal kurį 500 milijardų eurų yra skiriama. Jeigu palyginsime kitas valstybės narės, joms yra tik tai 50 milijardų eurų numatoma pagalbai. Aišku, tas skaičius didesnis negu ankstesnis 12 milijardų skaičius, tačiau vis tiek situacija visiškai kitokia eurozonai priklausančių ir nepriklausančių valstybių narių. O dabar reglamente yra ketinama numatyti vienodas ar bent panašias sąlygas gauti finansinėms paskoloms tiek e, eurozono šalims, tiek jai nepriklausančioms. Todėl aš pritariu tam, kad būtų numatytas bankų rekapitalizavimo instrumentas eurozonai nepriklausančioms valstybėms. Šioms šalims reikia fiskalinės apsaugos mechanizmo. Ir tai leistų užtikrinti tiesioginį bankų rekapitalizavimą ir tokiu būdu išvengtume vienos rinkos susiskaldimo. Dėkoju. Toliau liberalų demokratų vardu. Vašmit. Ačiū pirmininkė, dėkoju Danutai Hubner, kuri puikiai padirbėjo ir užsitikrino paramą savo pranešimui. Ekonominės krizės laikais labai svarbu, kad ES liktų vieninga nuo šiaurės iki pietų. Mano nuomonė tai yra svarbiausias dalykas. Pats komisijos narys apie tai užsiminė. Gali būti taip, kad krizės metu pagalbos prireikia ir ne eurozono šalims. Ir reikia suteikti galimybių toms šalims gauti panašią pagalbą. Mes sukūrėme priemonę skirtą eurozonai. Akivaizdu, kad tos priemonės reikėjo, tačiau dabar turime atnaujinti šią priemonę ir padaryti ją prieinamą ir eurozonoje nesančioms šalims. Manau, kad tikrai galėtume eiti toliau, bet klausydamas pono Ferber, taip ir išgirdau minčių, kurias pats esu reiškia savo frakcijoje. Jeigu patvirtinsime naują priemonę, nenorėtume, kad tam tikri dalykai būtų prastumiami e, pro užpakalinės duris, e, kalbant apie bendrą priežiūros mechanizmą ir Europos stabilumo mechanizmą. Taigi po ilgų diskusijų mes parengėme pakeitimą, papildymą, kuriam tikimės pritars ponė Hubner. Mes norėtume pasiūlyti į septintą punktą įtraukti naują tekstą, kur e, sakoma, kad dalyvavimas ESM ir FSM yra nuolatinis ir E, tos priemonės yra prieinamos e, neurozono šalims. Tikiuosi, mūsų pasiūlytam pakeitimui e, ponė Hübner pritars. Dabar ponas Sylė. Girdam, te būs daudz pretrunīgu viedokļu. Gribētu atzīmēt, ka šis ziņojums. Pirmiausia, aš norėčiau taip pat pasveikinti ponę Hübner. Šis pranešimas yra bandymas krizės metu sukurti palengvinimą tom šalims, kurios nepriklauso eurozonai. Kredito linijos skirimas prevenciniais tikslais ir panašiai. Tai yra puikus dalykas. Šalis gali būti e, MSF narėmis e, ir visos taisyklės taikytinos eurozono šalims gali būti taikytinos ir ne eurozono šalims, te, tiek techniškai, tiek juridiškai tai yra sureguliuojami dalykai. Ši parama finansų balansui labai nevienodai vertinama įvairiose šalyse. ir tų šalių įtraukimas į bank, bankų priežiūros e, mechanizmą irgi labai svarbus. Aš norėčiau pasakyti, kad balsuosiu teigiamai, tuo tarpu, kai kiti kolegos iš frakcijos balsuos neigiamai. Taigi frakcija yra susiskaldimas, tačiau yra kaip yra. Nemanau, kad, kaip sako ponas Ferberis, kad reikėtų šitą pranešimą balsuoti, dėl šito pranešimo balsuoti neigiamai. Pono Šuntis. Ačiū pirmininkė. E, kolegos, mano frakcija nepritars ponios Jubner pranešimui dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, todėl, kad čia matome komisijos mėginimą keisti mokėjimų balanso priemonės taisyklės toms šalims, kurios nėra eurozonoje. Parlamentas vykstant šiam procesui neturėjo galimybės daryti įtakos uh, turiniui ar teikti pakeitimų. Ir kiek suprantu, pranešėja pati tai pripažino. Mes čia tiesiog e, teikiame kažkokią pagalbą ir atliekame simbolinį vaidmenį. Taigi, kyla klausimas, kaip komisija priima šios sprendimus, kaip komisija priima teisės aktus ir kaip apeina Europos parlamentą. Antras dalykas. Komisijos pasiūlymas, pasiūlyme ir pranešime yra sakoma, kad šios priemonės, šie paramos mechanizmai turi būti taikomi taip, kad eurozonos ir ne eurozonos šalis būtų toje pačioje patėtie, kur jums būtų taikomos vienodos sąlygos. Bet iš tikrųjų komisija dėgia neoliberalią sistemą ir bando daryti įtaką ne eurozono šalims. Mes matome, kas vyksta tokiose šalise kaip e, Portugalija, Graikija ir kitose. Ir bet kokia neligybė e, dar labiau padidins nedarbą, privers mus labiau taupyti, taigi mes ne, neremėme šio pranešimo. Ačiū dabar ponia Galpelts, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Jubner, mūsų pranešėją, jie atliko puikų darbą. Kalbame apie euro ir ne euro e, valstybės. Šitos dvi grupės buvo krizės atskirtos. Ir e, žinoma, e, galima būtų bendrą politiką nustatyti, kažkaip tai padaryti taip, kad tų nesutarimų tarp tų valstybių grupių nebeliktų. Būtent tai ir yra šio pranešimo tikslas. Ir toks yra mm, mokėjimo balanso supaprastinimo tikslas. Tam, kad nugalėtumėm krizę, mums reikia įvairių dalykų ir solidarumo, ir nacionalinio stabilumo, tačiau reikalingas taip pat ir tvarumas. Ir visa tai turi eiti pagret. Savai mes suprantame, kad norint įveikti krizę, reikalingas disciplinuotas mokėjimų balansas. Ir tą discipliną galima užtikrinti konstitucijos pagalba. Mums reikia pasukti tokią kryptimi, kada bankai, net ir tose šalyse, kurios eurozonai nepriklauso, gali būti rekapitalizuojami taip, kad nacionalinė skola taptų tvare. Mes galime tikėtis e, nusaikios pažangos tom šalims, kurios nepriklauso eurozonai. Žinoma, viso, visko tokiame trumpame pranešime paminėti nebuvo įmanoma. Tačiau galutinėje savo formoje kai jau reglamentas atsiras, reikės tas detalės visas sureguliuoti ir išspręsti. Aš balsuosiu teigiamai. Tai Ponas Tabač, dėkoju pirmininkė. Aš visiškai sutinku su tuo, ką sako ponė Hübner savo pranešime. Eurozonai nepriklausančios valstybės narės, įskaitant ir Vengriją, turėtų gauti apsaugos, kaip ir Eurozonos valstybės, ypatingai jų bankai. Vengrijoje, Lenkijoje ir Čekijos Respublikoje centriniai bankai stengiasi steigti savo padalinius, bet tokiu būdu labai lengva bankams bankrutuoti. Taigi aš esu už ponios Hübner pranešimą, jį palaikau ir tikrai ne visos valstybės narės dabar yra traktuojamos vienodai. Negalima jų visų traktuoti vienodai. Jeigu tai bus daroma, tai gali susiklostyti sudėtingos situacijos ir eurozona gali sužlugti. Ir tiek eurozonoje, tiek ne jos šalise situacija gali suprastėti. Pone pirmininkė, pasaulyje už Europos parlamento sienų ES taupimo programa žlugdo gerovę, kai dabar vis daugiau žmonių praranda darbą, atsiduria ties skurdo riba. Ir dabar visa tai darosi dėl pirmininkaučio trejato vizijos, kurioje nėra atsižvelgiama į visą ekonomiką, bet žvelgiama tik tai į mokestinėjos dalį. Dabar jūs galite apriboti pinigų srautus Šis pasiūlymas tai yra pakartojimas to, kas yra taikoma eurozonos šalims. Ir dabar ta taupimo politika bus perkeliama į kitas ES šalis. Ir iš tiesų dabar bus bandoma jas paskatinti su neoliberalų saldainiais. Jums ketinama užduoti klausimą, pana Šmit nori užduoti klausimą. Ar Atsakysite? Gerai, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paklausti pono Gustafsono, kur ponios Hübner pranešime yra tokie keisti žodžiai, kuriuos jūs vartojate. Aš ten tokių neradau. Kur ten paminėti visi tie žodžiai? pilvo skausmai, galvos skausmai. Visose valstybėse narėse yra sunkumų dėl krizės atsirandančių ir jeigu jau tų sunkumų atsiranda, tai visos jais susidurančios šalis turi atsidurti panašioje padėtyje. Bet kur toje pranešime yra daroma nuoroda į tokio, tokius skausmus? Pone Šmit, kur jūs buvote paskutinius penkerius metus? Juk tas matėsi akivaizdžiai, jeigu pažiūrėsime į mikrofinansinius instrumentus, kurie yra taikomi valstybėse narėse. Ar jūs manote, kad yra teisinga, kad tos šalis, kurios nepriklauso eurozonai, turi veikti pagal kitokias sąlygas negu kad eurozonos šalis? Na, taikim, taupimo priemonės turi būti visiems vienodos. Ir jeigu ne nesijims tokių pačių priemonių zonai nepriklausančios šalis, tai ne, jos negalės gauti pinigų, nes nu, taisyklės turi būti vienodas visiems. Dėkui. Per pastarosius porą metų Euro, Europos politikos formuotojai numatė bent kelias priemonės dėl finansinės pagalbos eurozonoje. Tai be abejo buvo padaryta dėl ekonominės ir finansų krizės. EFSF ir taip pat ESM ratifikavimas buvo sukurti. Tai buvo skirta tam, kad būtų apsaugotas euras. Ekonominė krizė ir finansiniai sunkumai, su, kuriamis, su kuriais susidūrė eurozonos šalis, parodė labai aiškiai, kad ES reikia aiškaus finansavimo mechanizmo, kuris užkirstų kelią šitos infekcijos plitimui. To buvo prašoma ankstesame pasiūlyme ir jo buvo siekiama padėti eurozonos šalims. Pažanga buvo padaryta prieimus visai neseniai dviejų dokumentų paketą ir Ferreiro pranešime e, yra teigiama, kad e, ankstesnės priemonės turi būti suvienodintos su tomis priemonėmis, kurios bus skirtos eurozonų nepriklausančioms valstybėms. Ir aš taip pat norėčiau pasidžiaugti padarytą kaštų ir naudos analizę skirtą viešajam sektoriu ir taip pat e, noriu pasakyti, kad eurozonai nepriklausančios valstybės narės turi numatyti viešųjų finansų kontrolės priemonės, įskaitant ir planuojamas biudžeto e, priežiūros priemonės. Dėkuoju, toliau minutės ponai Štolojan. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Mano šalis, Rumunija, gavo iš ES finansinę paramą labai sunkiu šios krizės metu. Norėčiau pareikšti padėką visoms valstybėms narėms ir Europos institucijoms už tą pagalbą. Tačiau kilus sunkumams šalis nepriklausančios eurozonai mato, kad neturi prieimo prie tų pačių finansinių priemonių, kokį turi eurozonos šalis. Todėl aš visiškai pritariu ponios Jubner mūsų pranešėjos pasiūlymui. Dėkoju jai, kad jį kelia šį klausimą pranešime. Aš ypač pritariu pasiūlymui sukurti specialią finansinę priemonę bankų rekapitalizavimui. Ta priemonė turi būti siejama su tam tikromis sąlygomis, turi būti keliamas reikalavimas vykdyti tvarę, e, racionalią fiskalinę politiką. Ačiū dabar žodis ponui Odį. Dėkoju, pirmininkė, ponė komisarė, norėčiau prisijungti prie tų pagiro žodžių, e, kurie buvo skirti kolegai. Taip pat norėčiau Jums, komisarė, padėkoti už visą darbą, kurį atliekate stabilumo labui. Tai yra tokia tema, e, kurios e, tikslas yra sutvarkyti valstybės finansų sistema, kur, kur, nėra, kur nėra euras. 143 e, sutarties straipsnis e, numato 50 e, milijardų limitą, tačiau makroekonominių požiūrių dar turi, gali būti koreguojama ta suma ir taip pat turi būti viskas vykdoma priežiūroje. Pirmininkė, jūs sako, sakėte, kad tai pakeičia kai kurias e, deficito procedūras ir panašiai. Aš norėčiau tris klausimus užduoti. Pirmiausia, dėl eurozono šalių. Mes turime tarptautinę sutartį tarp valstybių narių ir tai yra Europos stabilumo mechanizmas. Jūs išvardijote visus mechanizmus, kurie pateisina šitą pasiūlymą, tačiau ar jūs paminėjote e, tokius mechanizmus kaip e, e, FSM? E, E, Europos finansinės padėties stabilizavimo fondus. E, antras klausimas būtų, kaip susijęti e, su finans, finansinėmis priemonėmis, nes 143 e, straipsnėje nenumatyta e, karalystė, kaip padaryti sąsąją su stabilumu ir kaip šeš, pagal šeštą straipsnį valstybės narės priversite laikytis kai kurių nuostatų tuo tarpu, kai valstybės yra suverenius. Ačiū, ponas Balčytis, minutė. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai už parengtą dokumentą. Manau, kad esamo reglamento peržiūra yra būtina ir savalaikė. ne euro zonos valstybės narės taip pat turi turėti didesnes e, garantijas gauti pagalbą kai to reikalauja susiklosčiusi ekonominė situacija. tačiau kai kalbame apie bankinį sektorių ir jo rekapitalizavimą turime būti nuoseklūs ir atviri. jau visur garsiai pripažįstama apie tiesioginį bankų vaidmenį iki šiol tebesitęsiančioje ekonominėje ir finansinėje krizėje todėl ir visuose su finansine pagalba susijusiuose dokumentuose turi būti aiškiai nu, numatyta didesnė komercinių bankų valdytojų ir akcininkų atsakomybė didesnis ir daug atsakingesnis europos centrinio banko vaidmuo. dabartiniame dokumento projekte norint spręsti bankrutuojančių bankų klausimą valstybės narės turės padėti, pateikti ir makroekonominių rodiklių korekciją. tai reiškia kad valstybės narės arba jų mokesčių mokėtojai vėl turės padengti tuos nuostolius todėl tikiuosi kad naujame komisijos pasiūlyme bus iš esmės įvertinta ir numatyta didesnė bankinio sektoriaus atsakomybė. Ačiū. Uh, Dėkoju. Toliau prasidės spontaniški pasisakymai. Yra penki pageidaujantis kalbėti. Pirma, ponui Mikolašnik žodis. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Pasaulinė ekonomikos krizė paliko savo pėtsaką visose ES šalyse. Šiandien mums dar nepavyko įveikti nuosmukio ir manau, kad neturėtume skirstyti, skirti eurozonos ir neurozonos šalių. Mes visi susidurėme su tomis pačiomis problemomis. Todėl manau, kad E, taikomos priemonės gali e, sukelti dar didesnį ekonominį disbalansą. Mes dabar kalbame apie bankų sąjungą, tai bus svarbi ateities priemonė, kuri mums turėtų padėti įveikti panašias e, ekonominės ir finansinės situacijas, su kuriuos susidurėme šiandien. Bankų sąjungoje turi būti pakankamai lėšų, kad būtų užtikrintas mūsų valiutos stabilumas kad bankų sąjunga būtų naudinga visai ES, reikia jai skirti lėšų. Tos lėšos turi būti skiriamos krizė įveikti, jos turi būti prie, prieinamos visiems. Ponas Banki. Vengrija neįeina eurozoną, tačiau tai yra ES valstybė narė valstybės deficitas mažesnis negu 3 procentai per keletą, per keletą pastarųjų metų. Nuo 2010 metų valstybės įsiskolinimas taip pat buvo sumažintas. Iš tikrųjų tai tik keturios valstybės narės be Vengrijos E, pavyko tą padaryti keturioms valstybėms. 2010 metais mūsų situacija buvo kur kas blogesnė negu Graikijos. E, valstybės e, krizės valdymas Vengrijoje iš tiesų yra pavyzdinis ir visi turėtų iš to pasimokyti. Labai svarbu, kad ne eurozonos valstybės galėtų taip pat gauti pagalbą kaip ir eurozonos valstybės. Ponas Paška. Ačiū. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai. Manau, kad e, ir eurozono šalis, ir ne eurozono šalis gali atsidurti sudėtingoje padėtyje, kai prireikia rekapitalizuoti bankus. E, dabartinės priemonės yra pritaikytos eurozonai ir nelabai tinka kitoms valstybėms narėms. Ponios Hubner pranešime yra pateikiamos dvi alternatyvos, kaip galima uh, spręsti ne eurozonos šalių bankų rekapitalizavimo klausimą. Manau, kad teisinio aiškumo dėliai būtų geriau rinktis tą variantą, kurio siūloma e, keisti ESM susitarimą, kad valstybės narės galėtų prisidėti prie kapitalo, įmokėto kapitalo kad būtų galima pritaikyti bankų rekapitalizavimo mechanizmą. Kitas variantas, kuris yra minimas, būtų paskolos ne eurozonos valstybėms narėms bankų rekapitalizavimui, bet aš manau, kad tai tik dar padidintų skirtumus tarp eurozonos ir ne eurozonos šalių. Ačiū, ponė Basesku. Dabartinio reglamento peržiūra gali suteikti galimybę ne eurozonos šalims pasinaudoti tokiamis priemonėmis, kurios yra teikiamos eurozonos šalims. Mano šalis buvo pirmoji, kuri gavo ES finansinę paramą. Tai buvo daroma per mokėjimų balanso priemonę. Gaudama šią paramą, Rumunija sugebėjo stabilizuoti savo valstybės finansus ir pradėti e, keletas svarbių reformų. Politiniai šio dalyko kaštai buvo labai dideli, tačiau mano šalis sumažino uh, valstybės biudžeto deficitą ir dabar jį kontroliuoja. Tačiau dabar kyla rizika, kad, kaip, kad nepavyks įvykdyti, kad dabartinė socialistų vyriausybė neįvykdys visų įsipareigojimų, kurie yra prisimti pagal sustarimą su Tarptautiniu valiutos fondu ir Europos komisija. Ir gali būti, kad žlugs tos pastangos, kurias um, įdėjo ankstesnė vyriausybė. Ponas Lukan. Ačiū, pirmininkė. Precedento neturinti pastarųjų metų finansinė situacija smarkiai pakenkė mūsų ekonomikoms, padidėjo daugelio valstybių biudžeto deficitas ir eurozonoje ir ne eurozonoje. Tose valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, tų šalių problemos gali labai lengvai pasklisti po visą Europos Sąjungą. Todėl manau, kad labai svarbu, kad tos šalis, kurios dalyvauja bendros priežiūros mechanizme, dalyvautų ir ESM ir galėtų naudotis bankų rekapitalizavimo priemonėmis. Daugumai tų šalių labai sunku gauti prieigą prie, prie ES finansinių priemonių. Ir manau, kad jeigu būtų teikiama daugiau paramos pagal mokėjimo balanso priemonę, padidėtų tų šalių administraciniai gebėjimai ir lėšų įsisavinimas. Ačiū. Dėkoju. Finansų krizė labai paveikė valstybių narių biudžetus. Ir tie 50 milijardų eurų buvo skirta padėti valstybėms, kurios susidūrė su sunkumais. Mano šalis Rumunija taip pat pateko tarp tokių valstybių, tačiau atsirado sunkumų gyvendinant šį mechanizmą. Jeigu kalbėsime apie ne eurozonos šalis, pamatysime, kad jos neturi prieigos prie tokių pačių finansinių instrumentų kaip eurozonos šalis. Todėl čia būtina užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Pastarasis mechanizmas tik tai apsunkina padėtį. Mokėjimų balansas ir taip pat BOP mechanizmai gali pagerinti situaciją, jeigu bus teisingai administruojami visi pajėgumai. Ir aš visiškai pritariu ponios Hübner pranešimu ir sveikinu ją parengus puikų dokumentą. Dėkoju, dabar atėjo laikas baigti diskusijas, taigi žodis komisijos nariui Oli Ren komisijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Visų pirma, leiskite padėkoti Jums už esminės diskusijas šiuo labai svarbiu klausimu. Jis yra labai svarbus visai Europos Sąjungai. Ir aš labai pritariu ponios Hübner pasakymui, kad reikia išsaugoti ES vienybę. Tai buvo labai svarbus e, niuansas, labai svarbus pastebėjimas visais laikais, kas yra svarbiausia ir kas girdisi ES taryboje, nors diskusijos dar neprasidėjo. Na, Kadangi tos diskusijos neprasidėjo iš esmės, Europos parlamento pozicija yra labai svarbi tam, kad pakreiptume diskusijas taryboje teisinga linkme. Aš laukiu, kada prasidės ES tarybos diskusijos šiuo klausimu. Taip pat noriu padėkoti ponui Stolojan ir ponui Oli už tai, kad priminė mums, kokia yra Rumunijos patirtis ir kad ten buvo naudinga Europos mokymų balanso priemonė, užtikrinant Rumunijoje stabilumą ir ekonomikos atsigavimą. Vengrija ir Latvija taip pat turėjo naudos iš mokėjimų balanso priemonės ir Latvijos patirtis yra ypatingai vaizdinga, itin gerai parodo, kad e, ta krizė yra, buvo labai plati, prasidėjo už e, vandenino, bet palėtė Latviją labai stipriai. Ir Latvija sulaukė pagalbos iš ES, taip pat jis sulaukė paramos iš šiaurės šalių ir Tarptautinio valiutos fondo. Ir su ta pagalba Latvija įgyvendino labai drąsią ir labai reiklę ekonomikos reformų ir mokesčių pritaikymo uh, programą. Dabar Latvija atsigavo, ji jau mato, kad jos ekonomika auga, taip pat ir mažėja nedarbas Latvijoje. Nesakau, kad ateityje nekils daugiau sunkumų. Sunkumų yra visada, ypač korekcinės programas įgyvendinant, bet tuo pačiu metu Latvija jau iš esmės pagerino savo padėtį ir tai nebūtų buvę įmanoma be ES pagalbos. Dabar Latvija yra labai rimta kandidatė prisijungti prie eurozonos ir po Estijos, kuri tą padarė 2011 m. sausio mėnesį. Kalbant apie kitus dalykus, apie teisinius aspektus, galiu pasakyti, kad šis pasiūlymas yra paremtas 352 sutarties straipsniu. Ponui Odi, noriu pasakyti, kad jūsų klausimai buvo labai aktualūs ir galiu pažadėti, kad e, atsakysime iš tos klausimus, bet tai galėtų geriau padaryti ekofinas. Tik tai svarbu, kad judėtume pirmin. Aš dabar pereisiu prie švedų kalbos. Noriu atsakyti ponui Gustafson švedų kalba. Ponas Gustafsonas ir ponas Šmit kalbėjo šiandieną švediškai. Ir aš norėčiau pasakyti, kad solidarumas Europos Sąjungoje – yra įmanomas, tik tai dėl solidarumo yra įmanomas ES toks mechanizmas. Jis užtikrina pagalbą silpnesniems šalims. Ir to galime pasiekti užtikrindami ekonominį stabilumą, kuris leidžia aukti ekonomikai ir mažėti nedarbui, o tai yra reformos pagrindinis tikslas. Dėkoju. Dėkojam ponui komisijos nariui. Dabar žodis poniai Hübner. Pranešėjai, dvi minutės. Kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau sureaguoti į pastabas, kurias pateikė kolega iš EPP ponas Ferber. Jis išreiškė susirūpinimą dėl bankų rekapitalizavimo ir neurozonos šalių galimybių pasinaudoti banko rekapitalizavimo fondų turiu pasakyti, kad šis parlamentas netaip jau seniai patvirtino prisijung, ne eurozono šalių prisijungimo mechanizmą, prisijungimo prie bendro priežiūros mechanizmo, prisijungimo tvarką. Gali būti tokių situacijų, kai priežiūros institucija nacionaliniam finansų sektoriui uh, pateiks rekomendacijų ar reikalavimų, dėl kurių gali prireikti bankų rekapitalizavimo. Taigi manau, kad mums, mūs, mes turime kalbėti ne vien apie bendrą priežiūros mechanizmą, turime galvoti, kaip padėti ir kitoms valstybėms narėms gauti rekapitalizavimo finansavimą per paskolas. Kitas dalykas. Kalbėjome apie lėšų perkelimą iš FSM kuri greitai nustos veikti ir pradės veikti ESM, iš tikrųjų bus perkeliamos ne likusios lėšos, bet skolinimo pajėgumai. Manau, kad tai yra svarbus skirtumas. Ir galiausiai norėčiau padėkoti visiems, su kuriais man teko garbė dirbti ir kalbėti apie šį pranešimą. Dėkoju visiems, kurie dalyvavo ir kurie dalyvavo ir šiandien vykusioje labai įdomioje diskusijoje. Ačiū. Ačiū. Baigiame diskusiją. Bus balsuojama rytoj 11.30. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra komisijai žodžiu pateikiamas klausimas apie regioninę valstybės pagalbą